balsuosime dėl ponios Regner pranešimo, tai yra prašymas atšaukti Styvo Brioso imunitetą. Ponas Kobarnas dėl darbo tvarkos taisyklių pagidavo pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Esu labai susirūpinęs šiaip jau turime turėti imunitetą kaip parlamento nariai, tačiau kiekvienas sykį atrodo, kai mes vis atšaukime parlamento narių imunitetą. Man nesvarbu, ar tas asmo fašistas, demokratas ar komunistas. Aš lipsiu ant barikadų tam, kad būtų apsaugotos jų teisės. Ir tikrai nesutinku, kad nuolat atšaukime imunitetą. Imunitetas tampa beprasmiu, tarpa farsu ir visiškai beprasmiška dirbti čia parlamente, jeigu neturi parlamento apsaugos. Taigi norėčiau padrasinti norius ir paprašyti pirmininkę, kad nereikėtų nuolatos atiminėti imunitetą, nes atrodo nepakanka to fakto, jog esi parlamento narys. Dėkuoju, ponė Mistė Korbanai. Sako pirmininkė, ponė Korbanai, noriu patikinti, jog Teisės reikalų komitete įvyko atitinkamos diskusijos, buvo laikomasi procedūrų, pasižymėjau jūsų pastabas, o dabar balsuosime pakeldami rankas. Kas už šį pasiūlymą? Kas prieš? Kas susilaikė? Sprendimas, prašymas priimtas. Toliau perikime prie balsavimo dėl pono Čioko pranešimo skirto ES ir Brazilijos mokslinio ir technologinio bendradarimo susidarimui. Balsuosime varnių balsavimu, balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Sprendimas primtas. Toliau balsuosime dėl specialiojo komiteto, dėl sąjungos leidimų pesticidams išdavimo tvarkos, sudarimo įgaliojimų narių skaičius ir įgaliojimo trukmės. Balsuosime pakeldami ranką, kas už šį pasiūlymą. Kas prieš, kas susilaikė, pasiūlymas primtas. Perikime prie ponios e, Tun e, ir Honštan pranešimo dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Pirmiausia, balsuosime dėl e, dviejų pasiūlymų atšaukti komisijos pasiūlymą, tai yra 67 ir 68 pakeitimo, kurie identiški, kas už. Prieš susilaikiusieji Atmesta. Pereikite prie laikino susitarimo 17 komiteto pasiūlytas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Dar reikia balsuoti dėl komisijos pareiškimo pateikto pakeitime 69. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, primta. Pereikime prie ponios Gerling pranešimo dėl ekonomiškai efektyvaus išvetamųjų taršulų kiekio mažinimo ir investicijos į mažą anglės dioksido kiekio technologijas. Pirmiausia, dėl laikino sutrimo 166 pakeitimas, vardinis balsamas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Dar reikia balsuoti dėl komisijos pareiškimo pateikto 167 pakeitime. Kas už? Prieš. Susilaikiusieji. Primta. Vėlgi parlamentas e, užbaigė pirmąjį svarstymą. Perkime prie pono Fernandės pranešimo skirto Europos centrinio banko 2016 metų metiniai ataskaitai. Pirmiausia, balsuosime dėl e, pirminio teksto antrosios pastraipos. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Septintoji pastraipa, tryliktas pakeitimas, vertinis balsavimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintas pakeitimas, varnis balsavimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už rankomis balsuosime. Kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikiusieji. Atmesta. Aštuntas e, pakeitimas, varnis balsavimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 14 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 26 pastraipa pirminėme tekste. Atsiprašau, sako pirmininkė. 18 pastraipa, 9 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 15 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuokime dėl pirminės teksto versijos dviemis dalimis. Pirmoji dalis, 18 pastraipė. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Antroji dalis, vardinis balsavimas. Balsuokime. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Antras pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikiusi jį. Atmesta. Dešimtas pakeitimas, vardinis balsavimas. Dar kartą pakartosiu, dešimtas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 16 pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 26 pastraipa. Balsuosime dėl trijų dalių. Pirmoji dalis. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikysi jį. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Atsiprašau. Balsavimas baigtas. Primta. Trečioji dalis, kas už prieš susilaikiusiai priimta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 27 pirminį tekstą pastraipą, 3 dalis, 1 dalis, kas už? Prieš susilaikiusieji primta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuokime. Balsamas baigtas. Priimta. Trečioji dalis. Keldami rankas balsuokime, kas už prieš, susilaikiusieji primta. 11 pakeitimas, varnis balsavimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 19 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikiusieji. Primta. 31 pastraipai pirminėme tekste vardinis balsamas balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. Trisdešimt antroji pastraipa, pirminė teksto versija, tris dalis, pirmoji dalis kas už. Prieš susilaikiusiai primta. Antroji dalis. Varnis balsavimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 35 pastraipa, pirminį teksto versija, 3 dalis, pirmoji dalis, kas už? prieš, susilaikiusiai primta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikiusieji, primta. 38 pastraipa, pirminė teksto versija, dvi dalis, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 40 pastraipas, 17 pakeitimas, vartinis balsamas, balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. Pirminė teksto versija. Vardinis balsamas, balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 12 pakeitimas, 44 pastrapė vardinis balsavimas, balsuokime. Balsamas baigtas. Priimta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusieji. Atmesta. Aštuonioliktas pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikiusiai primta. 45 pastraipė, penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Po 46 pastraipos šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Balsuokime. Balsamas vyko po e, balsamą dėl visos rezoliucijos. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. Sveikinu poną Fernandesą. Ir toliau balsuosime dėl pono Buzeko pranešimo dėl spartesnio švarios energetikos inovacijų kūrimo ir dėgymo. Balsuosime dėl visos rezoliucijos vardiniu būdu. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. Sveikinu. Baigiame balsavimą. Norėčiau like pakviesti visus, kurie nori išeiti iš salės, tą padaryti tyliai, kad galėtumėme pereiti prie pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų.